fatto da tutte. E questo... Questa dovevi parlarne con la Gherli. Con la Gherli. Dear colleagues, Gerbiami kolegos, galėtume pradėti mūsų posėdį. Taigi tvirtiname darbo tvarkę. Balsavimas dėl ETS pranešimo nukeltas iki 15 gruodžio nuo 8 ryto iki 10 ryto ir peržiūrėta darbo tvarkė, jei nieks e, šiandien dabar jai neprieštarauja, tada tvirtinama. Pirmininko pranešimai. Pono Stajas e, nuomonė dėl CETA susitarimo po balsavimo intoje. Galutinis terminas pakeitimams tik anglų kalba yra 14 gruodžio trečiadieniui, o Envi balsavimas vyks 12 sausio ponios Melin nuomonės projektas skirtas darbuotojų apsaugai nuo karcinogeninių ir mutageninių medžiagų. Kadangi komisijos pasiūlymas yra mm, atidėtas, turint galvoje antrąją medžiagų partiją, atidėtas 21 gruodžio, tai pakeitimus galime pateikti iki 9 sausio 17 metų vidurdienio, o Envi balsavimas nesikeičia 31 sausio 17 metais. Toliau misijos pranešimas CITES Johannesburge, Pietų Afrikoje. Kalėdų kokteilis. Po šio posėdžio kviečiu visus narius į nedidelį kalėdų kokteilį. Toliau. Vertimas šiandien yra į 21 kalbą ir iš 21 kalbos ir jis yra transliuojamas internetu. Koordinatorių rekomendacijos buvo elektroniniu būdu išplatintos, jei nieks neprieštarauja, tai jas tvirtiname. Penktasis punktas - posėdžio protokolo tvirtinamas 16 metų rugsėjo 29 dienos, jei nieks neprieštarauja, taip tą protokolą tvirtiname. o dabar turėtume patikti jum informaciją, kaip vyksta dėrybos dėl reglamento dėl gyvsidabrio. E, dėrybos buvo užbaigtos per antrą neformalų trilogą, kuris vyko 6 gruodžio antradienį. Skirtumai, ženklus skirtumai tarp parlamento ir tarybos kai kuriais klausimais. E, tai tų skirtumų nebeliks, visi klausimai buvo išspręsti. Kalbant apie atliekas, maksimalus laikino saugojimo laikotarpis sutrumpintas iki penkerių metų, o e, saugojimas žemės paviršiuje negalimas be solidifikavimo. Užterštose e, teritorijose komisija per tris metus atliks inventorizaciją tų vietų ir e, ta inventorizacija e, vyks remiantis valstybių narių informacija. Kalbant apie produktus, kuriuose yra gyvsidabrio, čia numatytos išlygos eksporto srityje. Kalbant apie dabar egzistuojančius procesus, trečiasis priedas sutarta dėl trumpesnio pereinamojo laikotarpio, negu kad siūlė taryba. Kalbant apie dantų amalgamą, taryba negalėjo uh, sutikti dėl griežtos nustojimo naudoti datos. Buvo pasiektas kompromisas e, dėl to nustojimo naudoti ir Taip pat visais pagrindiniais klausimais yra gerai sutarta. E, čia kalbama apie, pavyzdžiui, e, amžiaus limitą, 15 metų e, laiko limitą pažeidžiamoms gyventojų grupės. Pirmininkaujantis šalis dabar siūs tekstą koreperui, priklausomai nuo to, kaip koreperas patvirtins galutinį tekstą, NB komitete balsuosime 15 gruodžio arba 12 sausio. O dabar elektroninis balsavimas dėl reglamento, dėl pediatrijoje naudojamų vaistų ir iškart galime pradėti balsuoti. 60 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Priimta. Pirmasis kompromisas. Ad, estenuti adoptado. Emendamentος. 65 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 67 už, prieš, susilaikė, atmeta. 67 už, prieš, susilaikė, atmesta. 68 už, prieš, susilaikė, atmesta. 69 kartu su žodiniu pakeitimu, kurį kas nors prieštarauja, žodiniam pakeitimui, kurio paprašė socialdemokratai. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 70 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Na, patvirtinta, labai atsiprašau. 73 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 79 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. Jeigu visi prabalsavote, balsavimą baigėme. Atmesta. 80 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 81 už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta. 82 už, prieš, susilaikė, atmesta. 83 už, prieš, susilaikė, Atmesta. 84 už, prieš, susilaikė, atmesta. 87 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 87 už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta patvirtinta. Trečiasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuokime kartu dėl šešto ir septinto už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas. Dėl trylikto nebalsuojame. Keturioliktas. Už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsavimą baigėme. Atmesta. 15. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 16. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 17. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 18. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 19. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 20 už, prieš, susilaikė, priimta. 21 už, prieš, susilaikė, priimta. 22 už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas 4 už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 27 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaikė, priimta. 33 pakeitimas už, prieš susilaikė, atmesta. 34 už, prieš susilaikė, atmesta. 35 už, prieš susilaikė, atmesta. 36 už, prieš susilaikė, priimta. 37 už, prieš susilaikė, priimta. 38 už, prieš susilaikė, atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, priimta. 7 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 43 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuokime dėl 47 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsavimą baigiame. Priimta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 už, prieš, susilaikė, priimta. 54 už, prieš, susilaikė, priimta. 55 už, prieš, susilaikė, priimta. 57 už, prieš, susilaikė, priimta. 58 už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 už, prieš, susilaikė, atmesta. Galutinis balsavimas balsuojame elektroniniu būdu. Gal galima pasitikrinti dėl 70 pakeitimo. Nes man atrodo, jog kažkas negerai. Antrasis puslapis. Voted... Nebeprisimenu, ar už ar prieš balsavome, reikia pasitikrinti. Atrodo, kad už. Mes balsavome už. Man atrodo, kad jūs du sikius dėl jo mes balsavome. Kaip ten buvo? Ne. Socialistai jį pasiūlė ir mes už jį nubalsavome. We have a final vote, sorry. <laughs> Dar mums liko galutinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi baigėte balsuoti? Gerai, balsavimą baigėme. Vieningai. Ačiū Jums labai. We give for one minute the possibility for who want to leave the room. Skirsime vieną minutę, kas nori išeiti iš salės. Colleagues. Puiku, kolegos, mes galime dabar perėti prie aštuntojo darbo tvarkės punkto, tai yra Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras, metinė augimo apžvalga 17 metams. Ir čia turime aptarti nuomonės projektą, kurį parengė Nunomelio. Nu Pranešėjo dar nematau mūsų posėdžių salėje, bet žodį suteiksiu ponėje Jūzo, kuri pristatys e, jo nuomonę. Taip, e, labai dėkoju. Pirmininkė Nuno Melio turėjo išvykti anksčiau ir man manęs paprašė pristatyti tą nuomonę. Taigi diskusijos dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro yra puikia proga pakalbėti apie aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos sritis. Aplinkosauga turėtų būti suprantama kaip svarbi ekonomikos dalis, kuri galėtų, kurioje galėtų būti sukūrima daugiau darbo vietų. Mes turėtume mažinti mūsų priklausomybę nuo importuojamo e, žaliavų ir kūro. Tačiau Paryžiaus susitarimas čia gali suvaidinti svarbu vaidmenį, kadangi būtina plėtoti tas gerasias aplinkosauginės praktikas ir bausti už tas, kurios yra aplinkai žalingos. Mes taip pat neturėtume su um, lėtinti ir taip lėto ekonomikos augimu. Dabar dėl sveikatos apsaugos. Akivaizdu, kad sveikata yra didelė vertybė ir jinai yra prielaida ekonomikos augimui. Tačiau ekonomik, e, investicijos į sveikatos apsaugą gali sudaryti sąlygas ir didesniam ekonomikos augimui ir gyventojų apsaugai. Todėl būtina stiprinti sveikatos apsaugos sistemų šalyse tvarumą. Investicijos į sveikatos apsaugą yra esminė prielaida ekonomikos e, atsigavimui. E, jeigu mes norime didesnio našumo ir naujų darbo vietų kūrimo. Todėl aš e, Čia, žinoma, tikiuosi bendradarbiauti su visais koordinatoriais. Dėkuoju, mes pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų ir socialistų frakcijos vardu ponas Dzofoli. Dėkuoju pirmininkė. Komisijos pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo septin... semestro 17 metams pabrėžia investicijų svarbą ir tai, kaip svarbu kovoti su jaunimo nedarbu. Ir dėl to mes galime visi sutikti, nes visi suvokiame, kad Europa kol kas nesugeba atverti perspektyvų e, savo piliečiams, kurie kol kas e, papuolė į populistų pinkles. Būtina ieškoti tų gerųjų praktikų, bet taip pat e, parlamente mes turėtume imtis drąsesnių sprendimų bei priemonių, nes e, šitie pasauliniai pokyčiai taip pat atsiliepia ir Europai. Mes negalime atidėlioti savo sprendimų ir komisija džiaugiasi, kad deficitas per pastarosius metus sumažėjo mažiau nei 2 procentų bet yra didelė valstybių skola ir struktūrinės reformos, kurios atliekamos dėja E, nepaisant visų e, padrasinimų, turėtų būti derinamos su lankščiomis priemonėmis, kad e, tokiu būdu būtų pritrauktos investicijos į reikalingas ekonomikos rytis. Mes, pavyzdžiui, galvojame apie teritorijų saugumo investicijas, kurios reikalingos uh, ypač gelbėjant kraštus nuo gamtos katastrofų. Nepamirškime ir bankų sistemos pažeidžiamumo. Įvairiais atvejais bankų problemos dažnai susijusios su realiomis ekonomikos sritimis. Ir dėja, tai susijęs su krizėmis, nes nesugebama sugražinti kredito. Tokiu būdu susidaro uždaras ratas, kurį dar paskatina taupimo politikos. Todėl būtina ieškoti lankstumo priemonių socialinėse politikose, nes e, tai yra didelis imperatyvas. Ir e, to nulinio procentinės dalies e, logika turėtų būti pakeista kokybiniu įvertinimu, kad valstybės biudžetus formuotų būtent pagal tokius principus. Ir Europos komisijos e, įvertinimas yra pakankamai padrasinantis. Todėl mes komitete turime tikrai nemažai pasiūlymų. Mes puikiai suvokiame, kad jeigu bus stabdomos investicijos į žalėją ekonomiką, tai bus e, blogi rezultatai, nes būtent šis sektorius gali generuoti naujas darbo vietas. Tai yra didžiulis investicijų ir konkurencingumo potencialas. Nesvarbu, kokioje šalyje tai būtų. Mes taip pat kalbame apie žiedinę ekonomiką, apie um, atliekų perdirbimą ir kitus dalykus. Taip pat kalbame apie reikalingą investicijas į ekonomiką, kaip to reikalavo, pavyzdžiui, Paryžiaus susitarimas COP21 konferencijoje. Dėl to visiškai palankiai vertinu nuorodas į Paryžiaus susitarimą komisijos pranešime. Ir kaip e, buvo kalbėta apie išteklių efektyvų panaudojimą. E, turime eiti tuo keliu, kadangi tokie aplinkosaugos indikatoriai yra ne tik e, iliustracija, bet taip pat ir reali ekonomikos e, įvertinimo priemonė valstybėse narėse. Dėkoju. Toliau ponas Salimovičius. Dėkoju pirmininkė. Visų pirmiausia, noriu padėkoti Nunomelio pranešėjui, kuris parengė nuomonę. Tai yra geras pagrindas mūsų diskusijoms. Aš taip pat noriu pasidžiaugti, kad NV pasirengė parengti nuomonę dėl metinio augimo, nes mes turėtume pasinaudoti progą ir pakalbėti apie ES problemas. Mūsų ekonomikos turi įspręsti savo problemas, kurias sukėlė krizė. Noriu pabrėžti tris pagrindinės e, sritis, kurios yra itin svarbios. Visų pirma, aplinkosaugos apmokestinimas ir mokesčių perkelimo programos e, pagal mokesčių reformos. Tai yra politinės darbo tvarkės e, prioritetas, kaip tai numatyta Europos 2020 strategijoje. Energijos apmokestinimo direktyva ir energetinio perinimo laikotarpio direktyva kaip tik ir numato tokius apmokestinimo sistemas. Negana to, aplinkosaugos mokesčiai derinami su kitais instrumentais, kaip pavyzdžiui atsakomybė e, nustatymų, buvo daugelėje valstybių nustatyta jau e, atliekoms. Ir jau, pavyzdžiui, kai kurios valstybės, taikydamos atlikų apdirbimo politiką, tokius mokesčius taikė. Manau, kad mes galėtume valstybėse narseiti dar drąsiau, nes mums reikia perkelti mokesčius nuo darbo jėgos ant teršėjų pečių. Ir tokie aplinkosaugos mokesčiai leistų pagerinti situaciją ir sumažinti net energetikos suvartojimą ir pagerinti ekonomikos augimą, bei net skatinti inovacijas. Kitas pastebėjimas. Norėčiau e, pakalbėti apie žaliasis darbo vietas. 2012 m. studija aiškiai išryškino, kad daugelis žmonių, kurie dirba žaliojoje pramonėje, E, tokių yra bemaž 3,5 milijonų ES. Todėl pastaruoju metu šita tendencija gerėja ir dauguma e, tokių darbo vietų priklauso būtent nuo aplinkosaugos. Tačiau reikia kalbėti apie Europos politikų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, 2010 metais e, statybų direktyva reikalauja, kad visi pastatai iki 2010 metų būtų e, e, ekologiškai atsparus, tai prasme, kad jie neišmeta jokių e, CO2 emisijų. Ir tokiu būdu būtina, kad tos politikos e, įgy, būtų įgyvenimas tinkamai. Toliau e, žalios investicijos. Mums būtina pritraukti tas investicijas, kurios sukurtų naujas darbo vietas kol kas buvo kalbama apie fiskalinę atsakomybę. Žinoma, tai buvo reikalinga, kadangi išgyvename finansinę krizę. Tačiau aš manau, kad finansinės investicijos bus reikalingos tam, kad ta žalioji ekonomika auktų ir toliau, kad mes kalbėtume apie tas pagrindinės prioritetinės aplinkosaugos sritis. 2010 Financial Time ataskaita mano, kad e, tos švariosios investicijos turėtų siekti 500 milijardų dolerių tam, kad mes sumažintume klimato atšilimo pasiekmes. Kol kas šiandieną mes numatytų tikslų dėja nepasiekėme ir 2014 metų ataskaitoje tvirtinama, kad reikia ieškoti alternatyvių kelių, kaip apmokestinti aplinkosaugą. Ir mums būtina surasti pusiausvyrą tarp investicijų ir apmokestinimų, kad e, investicijos į žalę e, ekonomiką būtų pelningos. E, taigi tos trys sritis ir aš pateiksiu čia pakeitimus ir tikiuosi, kad po to dar man bus suteikta proga susitikti su šešėliniais pranešėjais. Ir dar kartą ačiū pranešėjai už pranešimą ir nuomonę. Dėkui. Thank you very much, Mr. Chairman, and also on my behalf, thanks for the rapporteur to drafting kartą ačiū pirmininkė, ačiū ir pranešėjai už parengtą nuomonę. Aišku, žinau taisyklės, nors vieno puslapio tikrai e, nepakanka, kaip kiti kolegos sakė, visgi tai yra labai geras pagrindas e, toliau dirbti nes manau, jog tai, tai būtina yra ir e, džiaugiuosi, kad aplinkos saugos komitetas dalyvauja semestro procese, nes visi žinome, kad e, e, Europos e, ekonominė valdyseną siekiame užtikrinti, kad būtų su biudžetais elgiamas išmintingai, taip pat ir su ekonomikos politika. Ir aišku, aplinkosauga, tvarumas yra viso to dalis, taigi tai labai logiška. Uh, Jei e, pažvelgčiau į pranešėjo patiktą pasiūlymą, manau, kad daugeliu klausimų galime sutarti ir greičiausiai e, e norėtumėm papildyti tik tai labai specifiniais dalykais. Pavyzdžiui, pranešėjas sako, kad žiedinės ekonomikos principai turėtų būti įtraukti, įtraukti į semestro procesą, visiškai sutinkame, tačiau reikėtų iškiai uždėstyti, kokie tie principai yra. Pavyzdžiui, e, diskusijose e, kitose kalbame apie rodiklius ir todėl labai svarbu, kad šie rodikliai būtų atspindėti atsispindėti ir semestro prasė. Todėl teiksime e, pakeitimus tą kryptimį. Toliau, dėl mokesčių. Akivaizdu, kad e, šios diskusijos visuomet sudėtingos, bet ir, kaip anksčiau kalbėjęs kolega sako, neišvengsime diskusijų dėl apmokestinimo. E, tai jau matėme ir per krizę, kad darbas apmokestinamas daugiau ir taip turbūt kvailiausia, ką buvo galima padaryti, kadangi e, reikėtų siekti sumažinti darbo apmokestinimą, kad e, būtų sukurta daugiau darbo vietų. Ir aišku, reikia perkelti apmokestinimą, daugiau apmokestinį tar, taršą, bet taip pat ir žalių išteklių panaudojimą. Mes e, turėtumėm apmokestinti labiau tai, ko mažai turime, o tai yra nauji išgaunami ištekliai. Tai turėtume akcentuoti. Taip pat e, teiksime e, pakeitimo dėl e, iškasinio kūro subsidijų. Iš tiesų labai jau atsibodo tos arpinės platformos, kur yra sutariama panaikinti subsidijas iškasiniam kūrui. Iš tiesų jau netgi pasimečiau, kiek kur yra pasakyta BPO, G20, Pasaulio bankas, MF TVF visur tai yra apie tai kalbama, bet nieko nedaroma ir iš tiesų semestro procese reikėtų nu, nurodyti, kad tai skubiai reikia daryti, kad mes ne tik tai pamokslaujame dėl iškastinio kūro naudojimo mažimo, bet kažką tai ir darom. Aš žvelgiu į kolegų pakeitimus dėl žalių investicijų, manau, kad e, galime daugmaž sutarti ir pabaigai pasakysiu, kad e, teiksime pakeitimų dėl to, kad reikėtų užtikrinti, kad minimalus lygis sveikatos apsaugos būtų iš, išlaikytas um, šalise. Ir visi žinome, kas vyksta Graikijoje, pažvelgtumėm tai, kas ten vyksta. Tai esminiai uh, sveikatos apsaugos uh, uh, elementai iš tiesų tik tai prastėja ir praktiškai lygis jau yra nebesuvokiamas. Tai iš tiesų semestro proceso metu reikėtų užtikrinti, kad būtų minimalus sveikatos apsaugos lygiai ir taip pat reikėtų pagalvoti apie maisto saugos tarnybas valstybėse narėse. Aš manau, manau, kad Europai yra svarbu kalbėti ne tik tai apie taupimo politiką, tačiau mes kaip Europa turim parodyti, kad yra užtikrinamas. Uh, e, bazinė sveikatos apsaugos lygis, e, taip pat maisto saugos lygis. Ir jeigu e, Europa čia neplės savo sistemos, o tik tai susikoncentruos į taupimo politiką, tai galime tikėtis, kad Europos piliečiai dar labiau nusivils Europą. Gal iš tiesų laukiame šitos nuomonės, esam pasirengę dirbti su kolegomis, su pranešėmi ir, kaip e, sakiau, labai geras pagrindas darbui. Mes uh, e, siūlimsime papildomų specifinių dalykų, bet esu tikras, kad galime parengti labai gerą nuomonę, kurią galėsime siūsti mūsų kolegoms į ekonomikos komitetą. Ačiū toliau, panas Mano. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu aš savo ruoštų irgi padėkoti pranešėjui už darbą. Europos e, semestras bėgant metams tapo labai svarbi priemonė paveikti valstybių narių ekonominę ir investicinę politiką. Bet griežtos biudžetinės priemonės privedė prie to, kad viešosios paslaugos tam tikrose valstybėse narėse, ypač Europos pietuose, labai suprastėjo. Ir dėl to negalim e, paremti tų principų, kurie pateikiami šiame nuomonės projekte ir pritarti tai nuomoniai, nes tai kertasi su Europos ekonominė politika. Žiedinė ekonomika siekia mažinti švaistimą maisto, energijos ir kitų dalykų. Ir tuo būdu ES galėtų sutaupyti 600 milijardų eurų per metus. Norime, kad ta žiedinė ekonomika e, vystytųsi, bet tai reiškia labai e, didelę papildomą naštą ir reikalavimus ES verslo įmonėms, kurios ir taip jau jaučia labai didelį pasaulinės konkurencijos spaudimą. Turime apsaugoti mūsų pramonės e, ir gamintojų interesus, užtikrinti, kad technologinė pažanga vyktų toliau. Iškastinė, iškastinė energijos šaltiniai vis tiek tebėra naudojami, o žalioji energetika daugam netampa dar patvarių energijos šaltinių. Mes ES e, turėtume tinkamai naudotis turimais ištekliais ir tą linkme mes siūlysime pakeitimų. Dėkui. Kas dar norėtų pasisakyti? Sutiksiu žodį komisijos atstovui ponui Klenigen. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už nuomonės projektą. Dėkuoju šešėliniam pranešėjam už išsakytus komentarus e, liečiančius 17 metų metinę augimo apžvalgą. Džiaugiamės, kad pritarta metinėje augimo apžvalgoje nurodytiems prioritetiniams, prioritetiniams rytims investicijos, struktūrinės reformos ir e, atsakingas viešųjų finansų naudojimas. Kalbant apie tuos konkrečius dalykus, kuriuos paminėjo pranešėjas, sutinkame, kad reikia investuoti į strateginės rytis, kad skatintume darbo vietas ir ekonomikos augimą bendrojoje rinkoje. Taip pat mm, tai susiję ir su priemonėm, kurių valstybės narės turi imtis kad pašalintų kliūtis investicijoms, čia jau yra valstybių narių atsakomybė. Taip pat džiaugiamės, kad paminėtas yra nuomonės projekte Paryžiaus susitarimas. Komisija taip pat metinė augimo apžvalgoje tą Paryžiaus susitarimą mini, nes tas susitarimas numato naujų galimybių ES verslui, galimybę išplėsti savo rinkas ir tuo būdu pasiekti tų tikslų, kurie numatyti Paryžiaus susitarime. Ir galiausia, dėl investicijų į sveikatos sektorių, čia ne vienas kalbėtojas tą minėjo, taip pat investicijos į darbo jėgos užtikrinimą. Taip, iš tiesų, investicijos į sveikatos sektorių, tiek kalbant apie e, tų paslaugų prieinamumą, tiek jų tvarumą, yra vienas iš prioritetų. Ir šiam klausimam taip pat bus skirtas pakankamas dėmesys atliekant konkrečių valstybių narių situacijos analizę ir tolesnėse metinėse augimo apžvalgose mes laukiame galutinio nuomonės projekto su visais pakeitimais. Taigi norėtume pamatyti tą galutinį variantą, kuris e, bus siunčiamas ekonomikos komitetui. Dėkoju, noriu pasakyti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio 14-12 valanda. Mūsų komitete balsuosime 24 sausio, o po to 6 vasario plenarnėje sesijoje. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, ES bendrasis biudžetas. Ir taip pat kalbėsime apie agentūrų biudžetus, kurios patenka į mūsų komiteto kompetenciją. Ir pranešėjęs esu aš, taigi iškart dabar e, savo nuomonę pristatysiu itališkai. Sometimes happen. E, dobbiamo ricordarci. Turime nepamiršti, kad e, šitas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 15 metų biudžeto patvirtinimas e, taip pat yra vertinimas kartu su audito rūmu e, ataskaita bei deriname taip pat ir agentūrų atsakymą į mūsų užduotą klausimą. Taip pat turiu priminti, kad 15 metai buvo antrieji daugiametės finansinės programos įgyvendinimo metai, kuri yra skirta 14-20 metams. Ir kad kai kurioms biudžetiniams linijoms numatyti asignavimai buvo mažesni nei numatyta. Kai kuriais kitais atvejais įgyvendinimo E, nuošimtis siekia 99 procentus. Tai reiškia, kad ištekliai, e, kurie buvo skirti, buvo beveik visiškai e, panaudoti. Taigi labai aukštas įsisavinimo lygis. Ir dabar komentuosiu konkrečius į biudžeto įgyvendinimo aspektus. Dabar aplinkos generalinio įgyven, e, aplinkos e, generalinis direktoratas taip pat e, pasiekė 99 procentų įgyvendinimo nuošimti. Iš tiesų įgyvendinimo tas nuošimtis siekia kai kuriais atvejais šiek tiek žemesnį lygį 90 7 procentus. Toliau sveikatos sektorija. Santė generalinis direktoratas 15 metams buvo atsakingas už 237 milijono um, eurų panaudojimą šioje srity. Ir buvo panaudota 97 procentai skirtų asignavimų. Ir e, tai yra pakankamai geras rodiklis kai kalbame apie 14-20 metų laikotarpį, tai asignavimai įsipareigojimams irgi buvo beveik visiškai išnaudoti 97 procentams. Dabar maisto apsauga, maisto sauga, tai per mūsų tyrimai laikotarpį vėlgi asignavimų panaudojimas buvo labai aukštas. Ir e, čia dar buvo pasinaudota e, tam tikrų fondų išmokomis. Taigi galima sakyti, kad 15 metais e, buvo pasirinkti bandomieji projektai bet jie buvo tik tai parengėmieji, ypač e, gyvūnų transportavimo srityje. Ir čia mes pasinaudojame ankstesniųjų metų duomenimis. Dabar dėl penkių decentralizuotų agentūrų, kurios patenka į mūsų komiteto e, EFSA, EMA, ACDC ir aplinkosaugos agentūra, tai mes turime priminti, kad e, tos agentūros vaidina svarbu vaidmenį ir padeda ES institucijoms įgyvendinant tam tikras politikas. Todėl būtina šitoms agentūroms skirti atitinkamą finansavimą. Ir mes norime, kad metinėme biudžete nebūtų sumažinamas finansavimas lyginant su ankstesniais metais. Tai yra kolektyvinės priemonės, kurios uh, E, yra grindžiamos tiek e, audito rūmų, tiek e, kitomis rekomendacijomis. Ir jos yra skirtos pagerinti kasmetinės įgyvendinimo programas tiek viešųjų pirkimų sektorėje, tiek ir kitose sektoriuose. Todėl Europos parlamento nuomonė, kuri buvo parengta atsakant į 14 metų biudžeto patvirtinimo įgyvendinimą, tai EMSAI ir kitoms agentūroms būtina skirti tinkamą finansavimą. Todėl laikausi nuomonės, kad pagal turimus duomenis ir audito rūmų ataskaitą mes galime tvirtinti šitą biudžeto liniją dėl aplinkos, sveikatos apsaugos ir maisto saugos sričių 15 metams. Ir tos penkios agentūros yra tinkamai kontroliuojamos mūsų komiteto. Dabar žodį suteiksiu šešėliniams pranešėjams ir pirmiausia žodis kolegijai Kademek. Ačiū. Pirmiausia, ačiū pranešėjai. Kaip e, kalbėjome praeitą kartą, mūsų e, nuomonės turi būti labai išsamios, turi būti atspindėtas mūsų požiūris. Manau, taip pat turėtumėm pažymėti kad e, kalbant apie audito rūmų rekomendacijas e, dėl vairių e, agentūrų, tos rekomendacijos turi būti įgyvendintos ir jeigu švari agentūra neįgyvena audito rūmų rekomendacijų, tai rodo tiesiog, kad nėra gero bendradarbiavimo. Na, visgi čia galėčiau pasakyti, kad papildymo daug neturėtumėm. Socialdemokrato frakcija gal tik porą dalykų norėtų akcentuoti, bet šiaip galėtumėm pritarti pono Levijos nuomoniai. Ačiū, ponas Selimavis. Ačiū. Norėčiau pasakyti, jog ketiname teikti tam tikrų pakeitimų. Uh, Dėl šios nuomonės manome, kad e, jie labai gera, e, džiaugiamės tam tikrais e, poslinkiais, ypač galvojant apie, apie tai, kad mažėja klaidų norma. Tačiau manytumėm, kad visgi yra pora dalykų, kurias galėtumėm pasiūlyti, todėl norėtumėm paskelbti, kad na, teiksime pakeitimą. Dėkui. Much, Ačiū, pane Dornano. Dėkuoju pirmininkai. Tikrai mes galime pritarti šitai nuomoniai, kurie buvo įvertintas komisijos projektas bei e, penkių agentūrų veikla. E, sumažėjo klaidų, puikiai valdomi kreditai bei e, žmogiškieji ištekliai. Kai kurios agentūros net sumažino savo darbuotojų skaičių 5 procentais, kaip to reikalavo komisija ir kaip pavyzdį pateikė aplinkosaugos agentūra. Tačiau tokio pavyzdžio reikia laikytis visiems. Noriu patikslinti, kad efektyvumas turi būti vertinamas pagal uh, užimtumo bei e, biudžeto skirimo biudžeto santyki. Agentūros, kurios e, priklauso nuo komisijos turi tam tikrų skaidrumo problemų, nes pavyzdžiui cheminių medžiagų ir taip pat vaistų agentūra labai priklausomos nuo privačių investicijų, privačių fondų. Todėl kai kurios e, praktikos mūsų netenkina. Štai prisiminame 14 metais įvykusi įvykį, kuomet buvo paprašyta suteikti leidimą sut, m, leisti į rinką abejotinos reputacijos medžiagą. Tai yra aiškus įrodymas, kaip veikia agentūros. Ir pastarojų metų nebuvo prieita jokios išvados ir padaryta kažkokių konkrečių veiksmų. Būtina, kad agentūros labai glaudžiai bendradarbiautų su mokslo bendruomenė ir atsižvelgtų jų nuomonę, kai į rinką išleidžiami, pavyzdžiui, skiepai ar vakcinos. Baigdama noriu priminti, kad ES priemonės sveikatos apsaugos srityje turi būti skirtos tik Europai. Tuo tarpu dokumente yra aiškiai įvardinama krizė, kurią sukėlė migrantai ir kurie atsiliepė trečiai sveikatos programai. Gali atsirasti tikrai e, migracinės sprogimas ir aiškios problemos sveikatos apsaugos srityje, nes e, migrantų prieglopščio centruose e, susidurime su rimtomis sveikatos apsaugos problemomis ir reikalavimų nesilaikymais. Ačiū. Uh, Ačiū. Dabar norėtumėm išgirsti komisiją. Nežinau, kas uh, norėtų pradėti. Euh, Ačiū pirmininkė dėl aplinkosaugos klimato generalinių direktoratų ir aplinkosaugos agentūroms 15-16 metai yra esminiai metai, nes tai yra pirmieji projektų įgyvendinimo metai, kurie vykdomi pagal naują teisinę bazę ir taip pat tai yra e, Life Plus testiniai projektai. Tai tuo požiūriu mums 15 metų rezultatai yra tinkami. Biudžeto įvykdymas yra geras ir pastebėjome, kad mokėjimų įgyvendinimas netgi pagerėjo, nes tiek projektai, tiek kontraktai dabar yra sudaromi pagal naujus reikalavimus ir bandome atsižvelgti į e, šias emisijas. Taigi, įgyvendinimas siekia daugiau nei 95 procentus. Aišku, 15 metais tikrai mums nestigo mokėjimų asignavimų ir nei vienu metu jie nebuvo sustabdyti. Kitas pastebėjimas yra dėl legalumo ir teisėtumo. Jūs pastebėjote, kad paklaidos lygis sumažėjo, audito rūmai pastebėjo, kad kai kurie klausimai, dėl kurių buvo kalbėta dvi šalių e, pagrindų, nebuvo svarbus. Taigi nebuvo reikalo kartoti tų rekomendacijų, kurios buvo parengtos, nes jos buvo tiesiog įgyvendinamos, nebereikėjo prie jų sugrįžti. O tai reiškia, kad audito rūmai savo metu paprašė supaprastinti ir paaiškinti teisinius tekstus ypač subsidijų e, sutarčių, kurios e, turėtų pradėti galioti nuo 17 metų. O kitas prašymas buvo geriau e, stebėti projektų realizavimą jų įgyvendinimo metu. Ir mes matome, kad šitų rekomendacijų įgyvenimas atneša gerų rezultatų. Ir pabaigai dar vienas pastebėjimas. Pranešime taip pat kalbama apie tuos bandomuosius projektus tokiuose srityse, kurios yra prioritetinės. Ir štai 15 metais buvo parengtas taip vadinamas BEST bandomasis projektas, kuriuo bandoma įsaugoti e, bio įvairovę užvirio teritorijose, Kanarų salose, Naujoje Gvinėjoje ir kitose užvirio teritorijose ir šito projekto įgyvendinimas atnešė labai gerų ir apčiopiamų rezultatų. Dabar perdusiu žodį savo kolegai iš sveikatos generalinio direktorato. Esu iš Santė generalinio direktorato atsakingas už sveikatos ir maisto programą. Kaip e, buvo minėta, kad mes palankiai vertiname e, tai, jog įgyvendinimo procentai labai e, geri yra. Ir iš tiesų. Norėtume paminėti, kad tik tai kalbant apie pašarus ir maistą, kai kurie kreditai buvo gražinti dėl to, kad gyvūnų sveikatos padėtis pagerėjo valstybėse narėse ir aišku, e, e, komisija gali atlyginti tik tai išlaidas, kurios valstybės narės patyrė. Tai galimas didėjimas ir galimas didėjimas, mažėjimas šiuo atveju. Galiu užtikrinti pranešėją, aišku, kad kai audito rūmai patikė rekomendacijas ar pastabas agentūroms, žinoma, komisija ir e, komisija atstovaujantis uh, valdybos narys gali tai vykdyti stebėjimą, kad veiksmų planai būtų įgyvendinti. Dėkui. Ačiū. Jei daugiau nieko žodžio neprašo, priminsiu tvarkaraštį. Terminas pakeitimams teikti yra gruodžio 14 vidudienis. Enlių komitete bus balsuojama per posėdį sausio 30-31. Kont komitete bus balsuojama kovo mėnesį. Na, o dabar. Palūkėsime porą minučių, kol atvyks pranešėjas kitų, kitų klausimų, ponas Kabezonas. Dviejų minučių per trukėlę ir po to tęsime darbą. Ms. Kadenbach, please. Ja, Herr Kadenbach. Darf ich diese Pause nützen, weil es ja nicht am Programm des heutigen Tages steht? Galbūt galėčiau pasinaudoti šią pertraukėlę ir iškelti vieną klausimą, kurio nėra darbo atverkėje. Klausimas būtų dėl komisijos pozicijos. Šiame parlamento komitete Mm, buvo satarta dėl to, kad reikia uh, užtikrinti tinkamą uh, apsaugą paukščiams pagal paukščių direktyvą. Uh, ši direktyva dabar gali būti įgyvendinta. Ir uh, galėčiau tik tai padėkoti mūsų uh, komitetui už uh, atkaklumą, kad pavyko mums to pasiekti. Taip, ir aš džiaugiuosi šiom naujienom. Taip, sutinku, kad dar ne visiškai aišku, kas bus su e, floros faunos paukščių e, direktyve. reikia dirbti su gyvenimo gairiam, komisija turėtų to pasinaudoti e, ir buvo kai kas pražiūrėta. Pavyzdžiui, e, sužinojome prieš porą dienų, kad e, kad Švedijoje buvo parengtas planas, kaip komisija pageidavo, kuris buvo penkis kartus gražintas nes kažkam tai Bruselyje nepatiko kažkokios detalės. Manau, kad e, tai turi keistas, nes aišku, bet koks atmetimas plano turi būti pagrystas e, mokslinio požiūrio. Na, e, komisija tais atvejais gali daryti, ką nori. Ir aš komisijos žmonėms sakau, žiūrėkit, jeigu toliau taip dirbsite, tai iš ties europiečiai tiesiog bėgs iš Europoje, nes atstums, atstums Europą, jeigu čia ir toliau bus taip elgiamasi. Ačiū už pastabą. Gerai, poras minučių per traukėlę, laukiam e, pranešėjo kitų klausimų. Okay, we can... Uh, Gerai, kolegos, galime tęsti darbą, einame prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis dėl pakeitimų, dėl pranešimo dėl galimybės pagerinti prieigą prie vaistų. Gavome 617 pakeitimų. Uh, Ir aišku, dabar pranešėjo laukia ilgas ir sudėtingas darbas, ieškant kompromiso. Bet e, iš karto e, žodis e, pranešėjai, kad jį pateiktų savo nuomonę dėl, dėl pakeitimų ir kaip vyksta darbas siekiant gero rezultato. No tenía previsto que fuese tan, se pudiese adelantar y vengo, como sabéis, de... Ačiū pirmininkė. Na, atsiprašau, ne, nesitikėjau, kad taip greitai prieisite prie šito klausimo, nes buvau kitam posėdėje, e, kai buvo sakyta 617 pakeitimų, e, daug darbo reikės atlikti, kad būtų galima rasti kompromisus. E, esu labai dėkinga šešėliniam pranešėjam už paramą, jie tikrai labai puikiai dirbo. Tai leido mums pasiekti būtino bendro sutarimo. Tačiau tai, žinoma, e, du kartus pavėlino balsavimo komitete. Tačiau tikiu, kad dabar turime tokį e, kompromiso e, paketą, su kuriuo pavyks susidoroti. Aišku, klausimas kelia didelį bendrą susidomėjimą ir aišku, dėl to ir pozicijų, ir nuomonių labai įvairių. Na, bet kokio atveju aš manau, kad e, vairiuose pakeitimuose išdėstyti visi mūsų interesai ir aš manau, kad pakeitimais ir kompromisais pasiekėme pagerinti padėtį dėl galimybės e, turėti prieigą prie vaistų. Dėl uh, šio e, pranešimo, kas mus kon konkrečiai neramino, tai mus neramino galimybės gauti tam tikrus vaistus Europoje. Suvokėme, kokie padėtės farmacijos įmonėse, mūsų sveikatos apsaugos sistemose, tai lemia, kad vaistai yra uh, labai brangus. Aišku, farmacijos įmonės nenori vykdyti tyrimų tose sritise, kur galbūt paklausa nelabai didelė, nėra finansinio suinteresuotumo. Ir aišku, dėl to ES labai netolygu, netolygi pasiūla tiekimas e, vaistų ir aišku, taip pat tai. Uh, uh, uh, susiję ir su tam tikrom krizėm, tam tikrų valstybių narių sveikatos saugos sistemose. Na, mes e, pabandėme pateikti pasiūlymų, kaip būtų galim, galima pagerinti galimybės gauti vaistus Europoje. Manau, kad komisija turėtų numatyti paskatas. Pavyzdžiui, daryti pakeitimus intelektinės nusavybės re, e, reguliavimo sistemoje, taip pat skatinti viešasias investicijas į medicinos tyrimus. Ir daugelį pakeitimų minėtas, kad svarbu e, pasinaudoti labiau generiniais vaistais, kad farmacijos sektorius taptų konkurencingesnis. reikia didinti konkuravimą sektoriui, kad būtų galima sumažinti vaistų kainas. Pateikta daug pakeitimų dėl to, jog reikia mažinti ES rinkos susiskaldimą visose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, na, skiriasi e, PVM tarifai ir čia aišku reikėtų tam tikrų sistemų ir aišku e, kompensavimo mechanizmų ligonėms per draudimo sistemas ir panašiai. O kaip sakiau, puikiai dirbome su šešėliniais pranešėjais. Buvo minėta, kad pakeitimų yra 617. Ir 600 pakeitimų, kompromisų. Prašau, 60 kompromisų. Iš esmės, e, ko mes siekiame, tai daugiau skaidrumo bendradarbiavimo tarp valstybių e, narių, e, nustatant vaistų kainodarą, reikia teisėkuros pasiūlymų iš komisijos, kad būtų galima įvertinti PVM tarifus, taip pat skatinti inovacijas ES vaistų rinkoje. Manytumėm, kad toks požiūris pasitarnautų valstybėm narėjom E, nustatant rekomenduojamas vaistų kainas ir e, kompensuojama dalį ligonėms. Manau, kad e, tokiu būdu Europos pramonė taptų konkurencingesnė ir būtų tolygesnė ES vaistų rinką. Aišku, labai svarbus yra intelektinės nusavybės klausimas. Reikia e, sektoriui numatyti paskatas ir turime e, nu, pasinaudoti paskatom, kad skatintumėm e, inovacijas, tyrimus. Kalbame apie tai, jog reikia investicijų ir inovacijų ir viešojo privatos sektoriaus, o kai kalbame apie, apie apie viešasias e, investicijas, tai reikia užtikrinti tų investicijų gražą. Taip pat rengiame kompromisą dėl to, kaip būtų galima didinti kon, e, konkurencingumą generinių, generinių vaistų rinkoje. Ir e, dar vienas dalykas, kuris neramina, tai yra tai, kad yra E, pasiūlos e, sviravimai atskirose valstybėse narėse, atskirose regionuose ES. Ir reikia bandyti pasinaudoti skubių tyrimų galimybę. Taip pat e, reikia skatinti naujų antibiotikų kūrimą, Taip pat reikia reglamentuoti retuosius vaistus arba retųjų lygų vaistus. Buvo ir daugiau pakeitimų, kuriuos teikia narišėliniai pranešėjai, bet manau dabar apimtis darbo yra tokia, kad tikrai sutvarkysim. Šešėliniai pranešėjai. Karl Heinz Florence. Dėkui. Noriu padėkoti pranešėjui ir iš tiesų sveikinu už puikų darbą. Ir mum e, darbo atmosfera, e, mum visiems šešėliniam pranešėjam buvo gera. Ir iš tiesų norim, kad pagerėtų prieiga prie vaistų, nors pradėjęs darbą buvau nusiteikęs gan skeptiškai, nes ši ES kompetencija yra labai ribota. Bet kolegos, ypač ponė Auken ir kiti, pasiūlė nemažai kompromisų ir pakeitimų, kuriem aš galėčiau pritarti ir mano frakcija taip pat, bet problema yra ta, kad labai branksta lygos ir branksta vaistai tom lygom gydyti. Nes kartais praktiškai reikia vos nesamdytis teisininką, kad tas problemas išspręstum. Kainų fiksavimas Vokietijoje prieš 20 metų buvo panaikintas ir mes nenorime, kad tas kainų fiksavimo, nustatymo metodas būtų gražintas. Jei pažiūrėtume į kaimininės šalis, pažiūrėjome, mes pažiūrėtume į Austriją, tai galbūt reiktų E, kartu keliom valstybėm narėm vykdyti vaistų pirkimus, tada gal kainos būtų mažesnės. Tokiam pasiūlymui pritarčiau. Džiaugiuosi, kad tų jaunųjų socialistų dvasia, jei taip galima pasakyti, iš to pranešimo yra pašalinta. Aš manau, kad pradinis e, projektas buvo šiek tiek e, per daug neigiamas farmacijos pramoniai, nes e, pramonė iš tiesų yra labai daug padariusi ir daug inovacijų yra farmacijos pramonės rytyje ir iš tiesų dabar yra išgydomos tokios lygos, kur, nuo kurių prieš 20 metų žmonės mirdavo. Taigi negalime vien, nei, vien, vien jodai piešti farmacijos pramonės, turime įvertinti jos vaidmenį. Ir dabar e, šiame e, variante mm, to tokio pesimizmo daug mažiau. Mes taip pat turime Mm, didelį dėmesį skirti e, tai pridedamajai mokslo vertėjai. Etinius dalykus reiktų suderinti farmacinėje pramonėje, farmacijos įmonėse. E, toks yra pasiūlymas, bet nežinau, ar tai yra įgyvendinama, bent jau kol aš išeisiu į pensiją, tikrai nepavyks to padaryti. kalbant apie intelektinę nusavybę. Tie, kas investuoja, atranda naujus vaistus, turi patentuoti juos ir užtikrinti, turime užtikrinti, kad tie patentai būtų saugomi, kad teisės būtų ginamos. ir turime užtikrinti tinkamą patentų naudojimą. Priešingų atveju, jei jie nebus tinkamai registruojami ir tinkamai naudojami, tai e, atsiras nemažai problemų. Turėtume deramai e, patentuoti išradimus ir tai būtų naudinga ne tik išradėjams, bet ir tiem, kas po to naudotųsi tais išradimais. siūloma pratesti patentų galiojimo laiką, aš tam nepritarčiau. Nes jei patento laikas baigia galioti, tai kažin ar verta vėl tą patento apsaugą užtikrinti dar papildomai 10 ar 15 metų. Tikrai neverta. Ir reikia siekti, kad kai baigia patentas galioti, kad jis, kad žmonės galėtų pasinaudoti po to tuo iš, išradimu. Kalbant apie generinius vaistus, jie mano šalyje labai plačiai naudojami ir turėtume remti generinių vaistų naudojimą. Tai labai naudinga, ypač tai labai gerai tiems, kas neįperka brangesnių vaistų. Taigi sveikinu pranešėją ir noriu pasakyti, kad iš tiesų buvo malonu dirbti ir toliau tikiuosi tą darbą pratesti. Dėkoju pirmininkė. Galėčiau tik tai prisijungti prie to, ką, ką tik išsakė kolega. Labai noriu padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Taigi dėl šios ryties e, klausimų aš norėčiau pasidalinti savo abejonėmis, kurias e, išdėstėme jau ne kartą susitikdami su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais. Pirmiausia, pakalbėsiu apie kompensacijas, kurias taiko valstybės narės. Tai kompromisai, mano supratimu, čia problemų neįspręs, ypač sveikatos apsaugos sektorija. Kaip aš jau sakiau ne kartą, svarbu užtikrinti nacionalinių sveikatos apsaugos sistemų stabilumą ir prieigą prie vaistų. Todėl manau, kad e, šioje srityje reikalinga stiprinti konkurencingumą. Nepakanka kalbėti vien tik tai apie universalią priegą prie vaistų ir apie kokybišką prieigą. Kaip jau buvo įsakyta ne kartą, labai nepriimtina, kad tos prieigos nėra. Ta mes turime aiškiai pasakyti. Dėl tos priežasties tokius nacionalinius trūkumus gali išspręsti europinis požiūris, paskatindamas inovacijas. Bet to tikslu reikia keistis informaciją su valstybėmis narėmis ir europinis problemos sprendimas gali tuos trūkumus pašalinti, juos galbūt suvienodinti, paskatinti inovacijas. Tokią bejonę mes jau išdėstėme ne kartą. Ir nagrinėjant tą temą, šis klausimas mūsų supratimu yra svarbiausias kaip įvertinamos sveikatos apsaugos technologijos, ši užduotis turėtų būti įgyvendinama bendrai, kad e, taupimo galimybės irgi būtų įmanomos sutelkus mūsų jėgas. nes ne vieną kartą buvo kalbėta apie taupimo potencialą sveikatos apsaugos rytyje. Akivaizdu, kad kai kurių vaistų kainos yra labai didelės. Ir dauguma ligonių dėl tos priežasties negali pasinaudoti inovacijų rezultatais. Ir Todėl mes turėtume remti tas inovacijas, kurios sumažintų vaistų kainas. O dabar dėl kainų nustatymo kompetencijos ir kompensacijų. Kainos turėtų būti žemesnės, iš to turėtų gauti naudos paprasti ligoniai ir jie galėtų įsigyti vaistų, nes tyrimai buvo atlikti ne tik Europoje. Tyrimai taip pat e, rodo, kad e, būtina taikyti sažiningesnę kainą. Taip pat klinikinės praktikos irgi turėtų būti atliekamos skaidriau, turi būti kuriami duomenų registrai, kuriuose duomenys būtų renkami nepriklausomai ir kurie leistų turėti bent kokį pagrindą įvertinti, kuria kryptimi turėtų būti nukreiptos investicijos į inovacijas. Tokios mūsų mintis, jas mes išdėstėme pranešėjai ir dar kartą džiaugiuosi, kad pranešėja ieško kompromisu. Tai yra labai pagirtina savybė. Aš pabaigai galiu pasakyti, kad politiniu požiūriu, ieškodami konsensuso, mes e, padarėme nemažai pažangos. Tačiau mūsų mintis e, turėtų būti aiškesnės. Mes turime turėti aišku tikslą, ir jo siekti ne tik susitikimuose su pranešėjai, bet ir techninio pobūdžio susitikimuose. Tokios būtų mano mintis ir savo darbą mes žinoma tęsime ir toliau. Ačiū, toliau ponia Rivazy. Ačiū pirmininkė, savo ruošto aš irgi galiu pasidžiaugti tomis diskusijomis dėl šio pranešimo. Kai žvelgiu į tą prieigą prie vaistų, tai matau, kad pagrindinė problema yra kaina. Prieinama kaina, kuri leistų kiekvienos valstybės socialinio draudimo sistemoms ir toliau kompensuoti vaistus. Ir matome, kad sistema neveikia, nes ilgą laiką e, farmacinės laboratorijos turėjo monopolį beveik 20 metų, nes iki 2000 metų jos turėjo tam tikrą ribą - gauti milijardą eurų pajamų. Ir paskiau, po to, jo tos farmacijos įmonės pradėjo gaminti panašius į rinkoje egzistuojančius vaistus. Ir tokiu būdu kaina buvo tiesiog nustatoma laboratorijose, o kai kurioms retoms lygoms vaistų kainos yra milžiniškoms. Nepaisant to, yra ir kitų pastebėjimų. Pavyzdžiui, viename e, susitikime komisijai aš e, sakiau, kad yra privaloma licencija. Kodėl komisija jūs nepadedate valstybėms narėms pasinaudoti tomis privalomis licencijomis, nes jomis naudojamasi Indijoje, Brazilijoje, Alžyrė ir kitur. Uh, pavyzdžiui, leidimus kokiams nors vaistams ir tai kainuos 100 e, eurų, o galbūt Alžyrė 1000 eurų. Tai čia komisija gali padėti valstybėms narėms įgyvendinti tą privalomą licenciją. O tai reiškia, kad e, laboratorijos nebegalės išbalansuoti tos socialinės apsaugos sistemos valstybėse narise. Dabar kitas dalykas e, kainos nustatymas ir jos ryšys su e, moksliniais tyrimais, inovacijomis. Tai yra svarbus elementas, nes jūs patikėte pavyzdį apie vieną nepriklausomą medicinos žurnalą, kuris teigia, kad per paskutinius 40 metų kovai su tuberkuliozė buvo išrasti tik tai du nauji vaistai, o nuo to miršta beveik pusantro milijono žmonių. Tuo tarpu kovai su alergija nuo šienlygės yra išrandami gerokai daugiau naujų vaistų. Tai matome, kur reikia gauti pelną, tai ten farmacijos įmonės labai skuba ir tą gali labai uh, nesunkiai padaryti. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad turėtume atsargiai naudoti inovacijų terminą pranešime. Inovacijos yra arba tam tikras išradimas, kuris reikalingas suteikiant patentus arba valstybėse narise arba Europos lygių. Bet šalia to išradimo yra ir kitas elementas, tai yra pridėtinė terapeutinė verti. Žiūrėkite, kokie yra mm, tie išradimai. Pavyzdžiui, gydytojai be sienų apskundę mm, vieną licenciją ir tą teismo bylą laimėjo. Taigi, tas kitas elementas, tai yra ta terapeutinė pridėtinė vertė, turėtų nulemti, pavyzdžiui, kompensacijos lygį. Taigi tas išradimas nebūtinai bus to lygu terapeutiniai pridėtiniai vertai. Todėl sakyčiau, kad pranešime turėtume labai didžiai suprasti ir įvardinti tą skirtumą, nes inovacija, išradimas automatiškai nereiškia naudos, terapeutinės naudos. Kitas dalykas, turime kalbėti apie tą bendrąjį interesą. Dabar galiojantis e, patentai automatiškai negarantuoja, kad e, bus atliepiama į sveikatos poreigius. Taigi reiškia, kad reikia arba naujų kitokių patentų, arba reikia ieškoti kitų sprendimų nes pastarojų metų mes visiškai priklausomi nuo vaistų laboratorijų. Aš esu AKR delegacijos narė ir kai buvo kalbama apie ebolos e, epidemiją, tai Europa finansavo klinikinius tyrimus. Tuo tarpu tuos patentus e, išrado farmacijos įmonės ir dabar Europa iš jų perka vaistus. Žinoma, kad labo, laboratorijos e, parduoda vaistus tai yra natūralu, bet kad dabar būtų atliekamas jų finansavimas, kuris nepasiteisina, tai neprimtina. Ačiū, ponė Peničinė. Pedičinė. Ačiū pranešėjai, poniai Kabezon Ir dabar norėčiau pakal... pasidalinti savo pastebėjimais ir pasidalinsiu mūsų poziciją. Pasaulio sveikatos apsaugos organizacija mano, kad pasaulyje dabar yra apie 150 milijonų e, ligonių sergančių nuo hepatito C. Šiaurės Europoje sergančiųjų kiekis yra labai mažas, e, tuo tarpu pietų Europoje e, nuošimtis e, sergančių šią lygą siekia net 3,5 procentus nuo visų gyventojų. Todėl labai keista, kad Europos komisija, suprasdama tokius duomenis, dar neparengė kokio nors plano, kaip kovoti su hepatitu C. O net galbūt tai visai nekeista, nes susidaro įspūdis, kad e, tikriausiai net e, apsimoka labiau palikti sergančiuosius, nei ieškoti sprendimų. Nes e, hepatitas C gali būti išnaikintas, ypač kai lyga diagnozuojama iš anksto ir kai taikomas naujoviškas ir jau įprastinis gydimas. Dabartiniai vaistai net sustabdo lygos plitimą. Pavyzdžiui, Italija gydimai skirti tokiam ligoniui siekia apie 40 mm, tūkstančių eurų, Ispanijoje 20, Vokietijoje ir Prancūzijoje irgi gydimas siekia 40 tūkstančių eurų. Todėl mano supratimu, Kabezon iniciatyva turėtų būti aiškesnė šiais e, klausimais. Visas parlamentas turėtų siūsti aišku signalą komisijai, kad reikia kovoti su hepatitu C ir to trūksta mūsų teisės aktuose. Bet taip pat turime paprašyti komisijos, kad būtų numatytos aiškios teisės šiems ligonėms, o nebūtų kalbama vien tik tai aptakiai. Nes jeigu į kompromisus mes e, ne įtrauksime šių klausimų, tai pasielgsime neteisingai, nes Europos piliečiai tiesiog e, nebeturės teisės ir galimybės pasinaudoti mm, pasveikimo instrumentais ir vaistai. Ačiū pirmininkė, aš irgi pateikiau pakeitimų dėl tarp valstybinių vaistų pardavimo. Tai e, problema yra tose šalyse, kuriuose yra daug turistų arba taip vadinamose pasienio zonose, kuriuose sudėtinga gauti receptinių vaistų ir yra tarp valstybių skirtumai. Žinoma, kad tai yra valstybių narių kompetencija. Nes kai kurios uh, vaistinės gali parduoti vaistus e, su tais pačiais receptais e, kitų šalių piliečiams. Kai kurios to nedaro. Taigi, nors tai ir yra nacionalinė kompetencija, bet e, mano supratimu reikėtų tą klausimą spręsti, nes tai yra bendros rinkos dalykas. Dėkuoju, ponas Kaputo. Ačiū pirmininkė, aš noriu padėkoti kolegijai Kabezon už puikiai atliktą darbą, nes parengėmėjai darbai vyko labai sklandžiai, pranešėjai išklausė mūsų nuomonės, taip pat noriu padėkoti pranešėjai už tikrai tokį svarbų pasiektą rezultatą tokioje jautroje temoje, kur yra prieiga prie vaistų. Tai yra ypatingos svarbos dosie, nes ekonominė krizė padarė neigiamos įtakos piliečiams, kurie nebegali įpirkti kai kurių vaistų. Pastaruoju metu ekvivalentiškų vaistų E, rinka nesiplėtojo taip greitai. Todėl, nepaisant to, kad ES yra veiksmingų teisės aktų, vartotojai vis viena turi nemažai problemų bei apijonių, o ir konkrečių sunkumų įsigyti vaistų. Todėl aš paprašiau raštu komisijos e, parengti informavimo kampaniją apie ekvivalentiškų vaistų galimybes, nes tai gali būti vienas iš sprendimo tiem, kurie neturi pakankamai lėšų gydytis. Ir komisija atsakydama į mano prašymą, aišku, patvirtino, kad e, jinai jau dirba pakankamai šioje srityje ir neva duomenys tik patvirtina gerus rezultatus. Bet aš manau, kad erdvės pažangai čia yra daug ir labai norėtųsi, kad komisija atsakytų ne tik man, bet ir visam parlamentui ir įrodytų, kad negali imtis veiksmingesnių priemonių. Dėkuoju, dabar išklausysime komisijos atstovų. Ačiū pirmininkė. Komisija norėtų pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti dar kartą Europos parlamentui už svarbu, vertingą įdėlį diskusijas dėl galimybės gauti vaistus. Matome, kad atlikta daug, įdėta daug energijos rengiant šitą pranešimą. Taip pat pažymime tai, kad didelis pakeitimų skaičius rodo, kad klausimas labai politiškai jautrus. Yra iššūkių siekiant susitarti dėl to, ką reikia nuveikti ir Europos, ir nacionalinių lygmenių. Kartu matome, kad tikslai labai panašus yra siekiama užtikrinti tai, kad būtų galima laiku gauti naujoviškus vaistus, visiems pacientam prieinamom kainom kartu išsaugant konkurencingą ES farmacijos pramonę. Kai spalio 12 buvo sakyta Envi komitete ir atsižvelgiant į tarybos išvadas patvirtintas praeitą birželį, komisija yra pasirengusi imtis veiksmų vairiose sritise, kurios domina Europos parlamentą. Dabar norėčiau atkreipti dėmesį į kai, kai kurias jų. Pirmiausia, tai optimalus panaudojimas farmacijos teisės aktų ir reguliavimo priemonių, kad ligoniai galėtų laiku gauti vaistus, siekiant remti inovacijas, pirmiausia, tose sritise, kur e, gydimo poreikiai nėra patenkinti. Tačiau noriu aiškiai pasakyti, kad e, bet koks leidimas priekiauti e, turi. Uh, E, turi remtis e, e, saugumo principais, efektyvumo principais, etikos principais įtvirtintais ES teisės aktuose. Taip pat turime užtikrinti sąveiką įvairių šios grandinės dalyvių, tai yra nuo tyrimo, rinkodaros, prekybos leidimų iki sprendimo dėl kompensavimo ir taip pat farmakologinio budrumo Iš tiesų, jeigu nebūtų koordinuojami e, reikalavimai, e, tai e, ligoniai vėliau gautų vaistus ir taip pat tai reikštų papildomas išlaidas sveikatos apsaugos sistemos ir vaistų kuriems. Taip pat komisija manytų, kad reikėtų įvertinti poveikį papildomų sertifikatų, galvojant apie vaistų prieinamumą, turimumą, naujoškumą. Ir šiandien EPSCO taryboje komisija pristatys metodologijas ir, ir terminus tokiems tyrimams parengti. Žinoma, komisija informuos e, nuolat parlamentą apie tai, kokie bus rezultatai. Ir pabaigai norėčiau pažymėti, jog rengiame iniciatyvą dėl psichatos technologijų vertinimo ir uh, vertiname paramą ir uh, gairias. Uh, kurias teiks mums Europos parlamento darbo grupė. Taip pat turime atsižvelgti tarptautinius įsipareigojimus sveikatos srityje ir intelektinės nusavybės teisės srityje, kurios yra prisijėmusi ES. Mūsų nuomonė tai, e, tai reikėtų pažymėti ir tai duotų e, rezultato. Šku, gairės nėra baigtinės, nėra išsamios, tačiau e, gan sunku labai tiksliai kalbėti, kadangi nežinoma, kokie kompromisai yra dėl siūlomų pakeitimų, bet kokiu atveju komisija atidžiai stebės procesą ir svarstys. Svar savo poziciją po to, kai pranešimas bus patvirtinęs plenarinėje sesijoje ir, ir galiausiai parlamentas ar atskiri jo nariai mano, kad komisija turi tam tikrų ekspertinių žinių, kurios galėtų būti žinoti, tai žinokite, kad mes visuomet esame pasirengę jums talkinti. Ačiū pirminkė. Ačiū. Dabar vėl žodis mūsų pranešėjų, kad mes viską diskusijoms užbaigti. Mane jau geriau. Dėkui pirmininkė. Norėčiau užbaigdama padėkoti šešėliniam pranešėjam už bendradarbiavimą. Manau, kad mums pavyko susitarti. Yra dar aišku klausimų, kurie liko. E, yra kai kurių labai svarbių dalykų, pavyzdžiui, kaip hepatito C gydimas ar kitų lygų, kuriem, e, kuriuom gydyti jau yra vaistų. Taip pat manau, kad reikia dar dirbti. Mes jau nemažai padirbėjome, bet dar mūsų laukia darbai nes yra, kaip jau minėjau, 617 pakeitimų. Tikiuosi, kad mes ir toliau tęsime darbą bendradarbiavimo dvasia, nes norime parengti nuoseklų pranešimą. Aišku, e, įvairios frakcijos e, pabrėžia tai, kas jiems svarbu, bet norime, kad mūsų darbo rezultatai iš tiesų būtų e, pragmatiški ir atspindėtų mūsų piliečių lūkesčius. Taigi, norint pasiekti rezultatų, turime visi glaudžiai bendradarbiauti. Priminsiu, kad balsavimas Envi bus 31 sausio, o vasario mėnesį uh, balsuosime Strasbūro plenarinėje sesijoje. Kitų klausimų neturime. Kitas neįlynis posėdis bus gruodžio 15 Strasbūrė. Balsuosime dėl apivartinių prekyb... Mm, apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos, o po to sausio 12 Briuselėje mūsų posėdį baigėme, bet noriu priminti, kad šioje salėje 12 val. yra kalėdų kokteilis.